Mrs. Steiler has asked if we can switch. Dėl darbo atvarkės, tai reikėtų 9 ir 10 punktus sukeisti vietomis. Vienai iš mūsų pranešėjų šiek tiek anksčiau teks šiandien išeiti. bandysime apskritai darbo tvarkę užbaigti kiek anksčiau, gal 15 minučių anksčiau, negu kad galvojame. Ir todėl atsiprašome, kad galbūt paskubėsime su numatytais pasisakymų laikais. Mes rytoj balsuodami turėsime balsuoti dėl įgaliojimų suteikimo dėryboms, dėl lyno kelio įrenginių. Taigi 9 ir 10 punktus mes dabar sukeisime. Pirmininkės pranešimai. Visų pirma, noriu priminti Jums, kad posėdis transliuojamas internetu, visi dokumentai taip pat yra elektroniškai prieinami. Noriu taip pat paminėti, kad Julia Ferger po trijų su pusę metų darbo mūsų komitete pereina dirbti į Europos parlamento generalinį direktoratą. Noriu padėkoti jai už labai naudingą darbą atliktą mūsų komitete, ypač dėl viešųjų pirkimų srities dalykų. Elena Maindari yra motinystės atostogose, kaip žinote, ir laikinai ją keičia ponas Pablo Sant. Dabar dar vienas mano pranešimas dėl ataskaitos apie mūsų delegacijos apsilankymą Latvijoje. Tas dokumentas yra dabar ruošiamas ir mes jį internete paskelbsime po kovo 26 dienos. Dar vienas dalykas dėl keletas labai naudingų dokumentų. Pritarėme rekomendacijoms a break between one and another because you want to wait Viena iš jų yra labai naudinga ir yra susijusi su e, trišalių dialogų posėdžiais. Reikia ištikrinti mūsų parlamentarams pakankamai laiko suinteresuotomis e, šalimis susitikti ir pasitarti tarp atskirų trišalių dialogų posėdžių. Buvo dar vienas pasiūlymas, kuris e, rekomenduoja pereiti prie kito formato trialogo dokumentų vietoj keturių stulpelių dokumento naudoti kitą formatą, tai keltų daugiau abejonių. Mes taip pat turime rekomendaciją dėl geresnio reglamentavimo, bet labai svarbu, kad e, būtų prieš apsisprendžiant e, pirmininkų konferencijoje būtų išklausyti ir e, komitetų, išklausytas komitetų nuomonės besiriment jų darbo patirtim. E, man e, buvo priminta, kad e, ir mūsų komitetui yra tekę tarp trilogų padaryti pauzę, atlikti poveikio įvertinimą. Taigi gali prireikti prieš galutinio susitarimo trišalėme dialoge atlikti papildomus poveikio įvertinimus, kad galima būtų suderinti naujausius požiūrius arba iš tarybos arba Europos parlamento pusės. Taigi reikia mums visiems pamastyti, kaip galėtume prisidėti prie geresnio reglamentavimo diskusijos. Tiek mano pranešimų. E, dėl pereitų dviejų posėdžių protokolų patvirtinimo. Jeigu negausime pastabų, laikysime juos patvirtintais. Toliau, ketvirtas darbo tvarkės punktas. Naujausia informacija apie e, trišalius dialogus. Ponas Koelijus kolega negalėjo atvykti, prašė manęs pateikti, pateikti jums informaciją, buvo pasiūloma pasiūlyti tarybai pateikti konstruktyvius pasiūlymus e, ir konstruktyvinių priemonių paketą e, dėl e, kelionių paketų ir dėl atitinkamos atsakomybės esant nemokumui. Tai yra svarbiausi dalykai. E, naudojama e, paspaudimo sistema, siūloma tokią sistemą naudoti ir tuomet e, vartotojui paspaudus tam tikrą mygtuką, užsakant kelionę, perdodamas jo vardas ir pagal dabartinę situaciją labai sunku nuspręsti, ar vartotojas užsisako visą kelionę kaip paketą ar ne Ir e, taikant paspaudimo naują sistemą e, bus galima tikėtis, kad vartotojams bus užtikrintos geresnės e, sąlygos, kad jie bus tikri, jog naudojas užsisako kelionę kaip paketą. Ir šešėliniai pranešėjai su, pranešėjai su pranešėjų sutarė dėl to. Kitas dalykas - apreptis. Pagal komisijos pasiūlymą manęs nusprendėme neįtraukti ją prie verslo kelionių, kurios yra pagrystos pagrindų susitarimu. Ir e, kriterijus galima apibriežti lengvai, tai prisideda prie teisinio iškumo, bet pagrindiniai sustarimai, kai kuriuose valstybėse narėse, pagrindų sustarimai nėra įprasta praktika ir taryba ketina e, numatyti išimti visiems verslo, kelio, į verslo keliones vykstantiems e, asmenims, bet tai gali reikšti piknaudžiavimą mūsų nuomonė. Be to, e, neužtikrins ta sistema keleivių teisių. Ir e, taryba parodė didelį nelankstumą. Pranešėjas aiškiai sako, kad galima pasiekti sustarimą iki gegužės, bet tai pasitiks tokiu atveju, jeigu taryba norės e, pritarti parlamento pozicijai. MVI klausimas yra nepaprastai svarbu vartotojams, e, tai apima mažus viešbučius, e, nedidelės kelionių agentūras ir joms nereikėtų užkrauti per nelik didelės naštos. E, kelionių paslaugos ne visos E, sudaro paketą ir reikėtų e, daryti skirtumus tarp e, kelionės kaip paketo, kurią galima užsisakyti vėliau ir kitų kelionių. Bet to maži viešbučiai negalės pateikti visų paslaugų ir reikia aptarti jų nemokumo klausimus. Pane Langen mano, ponas Langen mano, kad ponė, atsiprašau, pranešėja mano, kad e, konkurencijos taryba iki gegužės pabaigos, pirmininkant Latvijai, sugebės išspręsti šį klausimą. Tačiau daryboms yra būtina tai, e, kad taryba pademonstruotų norą nusileisti dėl kai kurių dalykų. Dėkoju, labai aiškiai pristatėte e, situaciją dėl šių trišalių darybų ir tikimės, kad taryba ras e, galimybių įsigilinti šį klausimą, nežinome, kad pagrindų susitarimai, sutartys negaliu, neegzistuoja kai kuriuose šalyse ir galbūt bus rasta išeitis. Parlamentas yra labai e, didelį darbą atlikęs šioje sityje ir noriu padėkoti visiems, kurie dirbo dėl šio klausimo. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti? Net tuomet galime pereiti prie ponios Senjelova pranešimas, pranešimo dėl pagalbos iškvietimo sistemos ECOL montavimo transporto priemonėse. Tai dėkoju, kalbėsiu čekiškai ir pakviešiu visus pasirinkti tą kalbą, kurią norėsite klausytis mano pasakymo vertimo. Ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog man malonu informuoti kolegas, jog e, kovo antrą dieną taryba priėmė pirmo svarsimo metu poziciją dėl įkol iškvietos sistemų montavimo automobiliuose. E, sistema yra pagrįsta numeriu 112. Pozicija remiasi susitarimu. E, vyko trys trilogos susitikimai, spalio 3, gruodžio 8 ir 10. Vėliau gruodžio 1 atsirado susitarimas tarp Europos parlamento ir tarybos. Vyko balsavimas taip pat vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete ir buvo priimtas sprendimas, kuris yra sveikintinas, nes tai leidžia, mums, leido mums tinkamai pasiruošti antrajam svarstymui. E, reglamentas yra paketo dalis. Ir tas paketas e, numato be kita ko įdėkti e, pagalbos iškvietos sistemą, kurie vartotų visi vartotojai nepriklausomai nuo uh, to, kokio, kokia yra automobilio markė, kokio jis senumo ir taip pat e, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje yra pagamintas automobilis. Automobiliai, nauji automobiliai dabar bus taip ir kuriami, kad rimto eismo įvykių atveju e, automatiškai yra iškviečiama pagalba. Dėl to buvo susitarta 12 metų e, kovo 31, nuo, nuo kovo 31 dienos sistema turėtų pradėti, pradėta dėkti. Reikėtų paremti tarybos poziciją be pakeitimų, nes tai atspindi transporto komitetų ir mūsų komitetų prioritetus, tai taip pat atitinka mums suteiktus įgaliojimus, kuriuos man patikė Europos parlamentas ir šis komitetas. Primti sprendimai leis pradėti naudoti šią sistemą, pasiekti ir tos sistemos dėka išsikeltų tikslų sumažinti žūčių keliuose skaičių. Leiskite padėkoti ypač pirmininkavusiai Italijai, Europos komisijai ir visiems darybininkams iš Europos parlamento, nes darbas buvo tikrai labai konstruktyvus. Ačiū visiems už jį. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Welcome. Vanessa Polillo, prašau. Malonu Jūs matyti čia. Žodis Jums tarybos pozicijai pristatyti. Grazie, prezidente. E buongiorno. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Džiugu, matyti čia visus ir pristatyti tarybos poziciją dėl e-call sistemos. Kalbam apie ypatingai svarbų dalyką, nes tai mums turi padėti siekti pažangos mažinant žučių skaičių ES keliuose. Tai taip pat leis sumažinti transporto grūstis ir pagerinti e, kelių pralaidumą. Reikėtų, kad teisės aktai aiškiai parodytų ES žmonėms, koks buvo mūsų darbo tikslas ES. Kartai žiniasklaida tam skiria nepakankamai dėmesio. Ir dažnai piliečiai nežino, kokios pastangos yra geriamos, jų, dedamos jų gyvenimo sąlygoms pagerinti. Tad šis numeris, kuris bus įdėktas, ir ta sistema, kur bus įdėkta vis daugiau transporto priemonių ir tas skubos pagalbos iškvietos numeris, turi būti tas dalykas, kuris reikš ir labai aišku signalą piliečiams. Norėčiau pasakyti, kad dėl to reglamento pasiektas sutarimas rodo, jog vykstant bendram sprendimų prieimimui mes galime labai pozityviai tarpusavį bendradarbiauti. ES institucijos e, viena kita puikiai suprato ir dirbo to supratimo dvasia. Mes sutarėme, kad pirmiausia norėjome gelbėti žmonių gyvybės ir Dėl to norėjome priimti kuo skubiau reikiamus teisės aktus. Noriu padėkoti poniai pranešėjai už atliktą darbą. Ir taip pat norėčiau kreiptis į jūsų komiteto narius ir priim, prašyčiau priimti mano padėką už pasiektą sutarimą. Ir ačiū, kad taip greitai ir efektyviai buvo surinktas trilogo sustikimas. Dėkoju. Dėkui. Ar komisija, ką nors norėtų pasakyti Jean-Philippe? Dėkui. Komisija sveikina politinį sustarimą, kuris pasiektas trialoge tarp tarybos ir parlamento. Mes manome, kad šis tekstas yra geras, galime jam pritarti. Džiaugiamės, kad Europos parlamentas visada buvo ryštingai nusteikęs siekti įkol sistemos įdėgymo ir džiaugiamės, kad dabar ta sistema taps e, tikrovę. Tad e, norime padėkoti už visą jūsų atliktą darbą ir ypač pranešėjos atliktą darbą. Ar norėtų šešėliniai pranešėjai pasakyti Karlos Kaljo? Dėkoju, pirmininkė. Ir aš norėčiau pradžioj. Uh, pasveikinti kolegę Olgą Svidilovą. Puikiai padirbėjus, rengiant šį dokumentą, noriu padėkoti pirmininkavusiams valstybėms narėms, ypač Italijai ir komisijai už jų pastangas, kurios palengvino mūsų darbą. Jeigu reikėtų paieškoti gero bendro sprendimo prieimimo pavyzdžio, darbo geros darbo atmosferos pavyzdžio ir gebėjimo pasiekti teigiamų rezultatų, tai e, tokį pavyzdį rastume būtent čia. E-call sistema yra skirta tam, kad apsaugotų žmonių gyvybės. E, sistema, kuri reikalaus tipo patvirtinimo e, tokiai įrangai. Bus geras pavyzdys, kad e, daugiau Europos e, leidžia pasiekti kuo geresnių rezultatų, užtikrinant, kad keliuose žūtų mažiau žmonių ir kad avarijų aukoms būtų suteikta tinkama pagalba. E, dokumentas yra geras e, kompromisas ir taryba, ir komisija, ir parlamentas gali didžiuotis tuo, kas pasiekta, ypač siekiant e, saugos keliuose tikslų, kad sistema taptų privaloma pasinaudojant Europinį pagalbos telefono numerį, pakeis padėtį saugos keliuose padėtį ir prisidės prie civilinės saugos sistemų geresnio veikimo. Kaip e, akcentavo ir pranešėja, aš taip pat norėčiau paminėti, kad mums reikia tokių e, pagalbos sistemų, e, civilinės saugos e, priemonių, bet reikia taip pat užtikrinti ir labai griežtą duomenų apsaugą. Taigi, jeigu reikėtų gero mūsų bendro darbo pavyzdžių, tokį pavyzdį būtent dabar ir turime plenarnėje sesijoje, dėl to turėtume balsuoti balandžio 26 dieną. Visiems labai dėkoju. 28 dieną. Dėkui. Right, we're going to move straight on to, um, okay, fantastic, that's really helpful, sorry. Um, we, we are going to move straight on to... Thank you. Eisime dabar iškart prie reglamento dėl lynų kelio įrenginių. Mūsų pranešėjo šiandien su mumis nėra ir jį keičia kolegė, kuriai aš ir suteiksiu žodį. Na, aš, aš ne, ne, nepakeičiu e, pranešėją, tikrai nesugebėčiau to padaryti, tiesiog esu paprašyta perskaityti jo laišką, kadangi jis paskutinę minutę buvo užlaikytas ir negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Taigi tas tekstas, e, kurį jis man atsintė prieš kelias minutės, yra maždaug toks. E, Ponas e, Lopesis Turis labai apgėlistauja, kad negali šiandien dalyvauti ir e, aš buvau paprašyta komiteto informuoti apie e, štai kokias problemas susijusias su kompromisiniais pakeitimais. Pateikta 141 pakeitimas. Tuo tarpu komisija pateikė dar 41 pakeitimą. Linų kelio įrenginių rinka pasižymė didelę specializaciją, todėl pranešimas yra labai techninio pobūdžio. Mano kolega Antonijo keletą kartų susitiko su kolegomis, kurie teikė pakeitimus ir visi pakeitimai, kurie buvo tinkamai pagrysti ir e, priimtini techniškai buvo priimti. E, tik tai tie pakeitimai, kurie netitiko e, sąjungos teisės aktų derinimo tikslo nebuvo pranešėjo priimti. Yra tik tai vienas kompromisinis e, pakeitimas, dėl kurio dėrėtasi su kolega Filip Žuvan ir e, kolega Michel Danton dėl e, tokių linų kelio įrenginių stabdžių sistemos. Ten sakoma, kad E, Naujos technologijos e, susijusios su stabdžių sistemomis rinkoje egzistuoja lygiagrečiai. Ir e, tų kompromisų tikslas yra užtikrinti technologinį neutralumą ir užtikrina visiems rinkos žaidėjams vienodas žaidimo sąlygas. Aš turiu to kompromisinio pasiūlymo tekstą, gal reikėtų jį perskaityti. Linų kelio įrenginiuose bus dvi ar daugiau stabdžių sistemos, kurios, e, kurių tikslas yra sustabdyti tokį įrenginį. Jos bus koordinuojamas taip, kad automatiškai aktyvioji sistema yra pakeičiama kita sistema, jeigu pirmoji veikia nebeadekvačiai. Tokiu būdu e, ke, e, lyno kelio įrenginio lynas yra e, stabdomas. Ypatingai stabdomas aktyvusis skriemulys. Ponas e, Lopes Įsūrijo išreiškė viltį, kad rytoj šiame komitete bendru sutarimu e, šiam dokumentui bus pritarta. Regis tiek e, aš turėčiau pasakyti, yra taip pat pono Įstūris pateiktų keletas pastabų, kuris dar kartą norėtų padėkoti už e, bendradarbiavimą ir prašo pritarimo šiam pranešimui. Dėkui. Ačiū. E, Roza, labai ačiū, kad e, sutikote jį pakeisti. Tikrai kolega dalyvavo parengiamame posėdėje, bet negalėjo atvykti, jam kažkas atsitiko. Aš žinau, kad kolega dirba labai tampriai glaudžiai su šešėliniais pranešėjais ir Liusi Andersen dabar viena iš kitų esančių čia šešėlinių pranešėjų steiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegams iš EPP, skaitant Rosai, už e, pristatymą. Antonija atliko tikrai puikų darbą. Gal netaip matoma, bet jis puikiai dirbo rengiant šį pranešimą, kuris yra labai techniškas, ganėtinai sudėtingas ir e, gali būti siejamas su kitomis sritėmis, kuriuose dirba mūsų komitetas. E, tai yra sauga, produktų sauga apskritai. E, ir šiuo atveju konkrečiu atveju transporto sektorija. Taigi techniškas labai šis klausimas ir transporto sauga yra pats svarbiausias dalykas kadangi bet kokios nelaimės avarijos pasiekmes gali būti labai rimtos, tą mes žinome iš patirties, labai gerai, kad visi dirba konstruktyviai dėl šio reglamento ir siekiame, e, kad būtų patvirtintas ateityje naujas reglamentas šio klausimu. Dėl daugumos dalykų sutinkame, kalbu apie pakeitimus. Mes pritarėme kompromisą, e, tai buvo sudėtingas klausimas, nes daug prieštaringų nuomonių buvo pateikta. Bet kompromisas mūsų nuomonė yra geras rezultatas. Ir dėl kitų e, daugumos e, pakeitimų sutarėme, tai yra harmonizavimo priemonė, bet mano frakcijai mes žiūrėjome į parlamento poziciją apskritai dėl produktų saugumo ir rinkos priežiūros ne visur visiškai mūsų nuomonė sutapo, ypač dėl apsauginio atsargumo principo ir dėl sankcijų. Tačiau džiaugiuosi, kad mums pavyko užsitikrinti dabar jau tokią poziciją, kuri e, mūsų padėtį sutvirtins per trišalės darybas. Taigi dėkuoju. Ulrikos trebesis nėra. Ar kas nors EKR vardu nori pasisakyti? Labai trumpai. Nepateikėme jokių pakeitimų, tačiau iš principo pritarėme, pritarėme pranešėjo poziciją ir kompromisiniam pakeitimui. Uh, E, porą pakeitimų mums kelia tam tikrą susirūpinimą, nes mūsų nuomonė operatoriams gali e, kilti problemų įgyvendinant ir tikimės, kad jie nebus patvirtinti, bet e, išskyrus tos dalykus, pakeitimus, tai viskas mums gerai. Mes irgi esame labai patenkinti, ponė Harzanovas sako, Aldė pritarė pasiūlymams ir dėl stabdymo sistemų. Mes pritarėme išvadoms e, dėl bendradarbiavimo. E, taip pat džiaugiamės bendradarbiavimu ir tikimės, kad tai taps norma mūsų komitete. Dėl kompromiso pranešėjas e, teisingai pateikė pasiūlymus dėl balsavimo, nors balsavimo sąrašas yra gana ilgas, tikiuosi, kad bus galima pasiūlymą patvirti greitai ir kad trišalės darybos ir prasidės ir baigsis gana sklandžiai ir greitai. Jeigu norite, kad balsavimas vyktų greitai rytoj, tai pagalvokite, ar galima balsuoti dalimis už ką nors. Dėl frakcijos galėtų susitarti ir pasižiūrėti, kaip, už ką galima, dėl ko galima balsuoti, kaip dėl bloko. Ačiū, Viki. Labai trumpai Vėlau, kad pavėlavęs atėjau. Aš taip pat noriu pasidžiaugti tuo darbu, kurį atliko pranešėjas, nes mes taip pat pakeitimų neteikėme. Nekalbėsiu per nelik ilgai, tiesiog pasakysiu, kad remiame tą kompromisą, kuris mums atrodo esas geras ir kuris tinka daugmaž visiems. Norėčiau pasakyti, kad ši kompromiso praktika atsispindės galutiniam variante, nors kai kuriomis temomis sutarti ko gero bus šiek tiek sunkiau. Na, kol kas žalių frakcija jokių problemų didesnių nemato. Dėkui. Dėkuoju, aš pati norėčiau vieną dalyką pasakyti. Šis klausimas yra labai techniškas, tačiau e, milijonai žmonių naudojasi lynų keliais kiekvienais metais ir saugumo klausimas yra labai svarbu daug kas daroma, kad būtų užtikrinta pusiausvyra, kad nenukentėtų istoriniai maršrutai, kurie kitaip yra padengiami e, kitais teisės aktais. Labai gerai, kad e, jūs visą tai apimėte. Ačiū pranešėjai. E, tai yra labai techniškas dalykas ir taip pat tai yra labai svarbus klausimas. Aš dar norėčiau tarti žodį taip pat. Daugelis nuogastavo, kad naujasis reglamentas tik tai apsunkins operatorių e, gyvenimą. Bet e, pasirinktas požiūris turėtų kaip tik supaprastinti e, kelio įrenginio operatorių gyvenimą tikrai neapsunks, nes, neapsunkės e, operatorių darbas. Norėčiau savo ruoštų padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo, nes rezultatas atrodo yra labai geras ir e, radome praktinį sprendimo būdą. Uh, points, Ar komisija nori ką nors pasakyti, ponė Geraš? Dėkoju apskritai, e, pritartume pasiūlymams, e, kurie priimtini pranešėjui, remiame taip pat ir kompromisinį pasiūlymą. E, pranešėjas siūlo įtraukti techninį sprendimą, kuris neseniai visiems buvo pateiktas mums e, kiltų problema tik tai dėl vieno dalyko, dėl e, atsargumo principo panaudojimo šitokio tipo teisės akte. Tai yra visiško suderinimo teisės aktas, e, visi saugumo aspektai patenka į reglamentavimo sritį ir einama toliau negu kad atsargumo principas. Tai reiškia, kad esminiai saugos reikalavimai turi apimti visus saugumo aspektus. Ir jeigu iš e, mokslinio ar technologinio požiūrio taško pasirodo, kad kažko nėra, atsiranda teisė išimti tokį produktą iš rinkos. Taigi reglamentas apima visus saugos aspektus ir todėl atsargos principo taikymas čia būtų neprimtinas. Dėkuoju. We don't normally take another round of discussions. E, paprastai e, šešėliniams pranešėjams ar komiteto nariams antrą kartą nesuteikinėjame žodžio, bet jeigu norėtumėte, galite sureaguoti į, į komisijos pasisakymą. Jeigu norėtumėte pasakyti, tai prašom. Dėkoju komisijai. Aš e, vertinu jūsų poziciją, tačiau pagarbiai e, kalbant vis tik e, jūs šiuo atveju lyginante ne tokius pačius dalykus, nes teisiškai kalbant, tai, ką jūs sakote, e, kertasi su tuo bendruoju teisiniu principu, kuris vis tik dominuoja. Ir e, konflikto čia nėra, galime ir turėti atsargos principą ir šimtaprocentinį suderinimą. Dėkoju Jums už pasisakymą, šiek tiek užbėgome e, su darbo tvarkė į priekį. E, aš sakyčiau, kad atskirai norintys padiskutuoti su komisija galėtų tai ir padaryti. O dabar eikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai mūsų rengiama nuomonė dėl Europos energetinio saugumo strategijos. Mūsų pranešėjai yra ponia Huiz Menova iš Alde frakcijos, ponia Kalas ją šiandieną pavaduoja, dėkoju jai. Čia pagrindinis komitetas yra ITRE komitetas, yra pateikta 82 e, pakeitimai. Mes e, turėtume apie juos pakalbėti, apie kompromisinius pakeitimus. E, taigi steiksiu žodį poniai Kalas. Dėkui, ponė Huizmenoma paprašė manęs perskaityti jos nuomonę peržiūrėjusi visus pateiktus e, pakeitimus ir atsižvelgdama į mūsų komiteto kompetenciją, ji daro išvadą, kad e, susidurime su labai veiksmingu bendradarbiavimo pavyzdžiu. E, pateiktų pakeitimų įtraukimas sustiprino, išplėti šią nuomonę, padarė ją įvairesnę E, yra pasiūlyti penki kompromisiniai pakeitimai. Pirmasis pirmiausia susijęs e, su būtinybė padaryti galą energetikos rinkos e, fragmentavimui ir pasirengimui įgyvendinti energetikos rinkos penktąjį paketą ir stiprinti bendradarbiavimas tarp valstybių narių Antrasis kompromisas e, yra skirtas būdams e, nugalėti energetikos krizę. Trečiasis kalba apie komisijos galimybę panaudoti strateginių investicijų fondą, e, toliau skatinti visuomenės supratimą apie energetikos efektyvumo svarbą. E, na ir paskutinėme kompromise kalbama apie infrastruktūros e, plėtrą ir tarpusavio jungčių svarbą užtikrinant energetinį saugumą. E, pranešėja galvoja, kad ši nuomonė su visais e, kompromisiniais pakeitimais prisidės prie įtrė komiteto rengiamo dokumento kokybės. Pranešėja taip pat dar kartą dėkoja už e, gerą bendradarbiavimą rengiant kompromisinius pakeitimus. Dėkui. Ton, Pone Ton. Jūs vėl būsite Antonijum. Gerai, būsiu Antonijus. Man didelė garbė jį pavaduoti. Jisai iš EPP atsakingas už šią nuomonę, jis vėl atsiprašo dėl to, kad negali dalyvauti. Noriu padėkoti nuomonės pranešėjai už puikų bendarbiavimą. Visi EPP pakeitimai yra įvertinti pozityviai. Penki kompromisai siūlomi yra nuomonės pranešėjos ir Jiems EPP frakcija pritars, mes balsuosime už juos rytoj. Iš tikrųjų, šie pakeitimai atspindi konsensusą tarp mūsų komiteto narių ir šešėlinis pranešėjas mano, kad tokiu būdu būtų galima pagerinti nuomonės e, pradinę versiją jos turiniai. Ant Antonio Lopesas Turis mano, kad e, energetikos e, strategijos e, dėl strategijos mes turime pateikti e, tvirtą nuomonę, ypač e, kiek ta strategija yra susijusi su mūsų komiteto kompetencija. Ir nuomonės referentas šešėlis norėtų akcentuoti dar štai, kad Europos, Sąjungos, Europos energetikos sąjungos kūrimas susijęs su trečiu energetikos paketu ir jo visiškų įgyvendinimų. Reikia užtikrinti tarpusavio jungtis tarp valstybių narių, taip pat e, atnaujinti tinklą e, perdavimo. Taip pat EPP sveikina e, komisijos pirmininko Junkerio investicijų planą. Šio ambicingo investicijų plano tikslai apima energijos taupimo priemonės ES lygmenių, kurios bus investu, finansuojamos iš naujo strateginių investicijų fondo. E, Trečias dalykas e, - labai gera žinia vidaus rinkai vartotojams ir ES ūkiui yra tai, kad energetikos taupimo, energijos taupimo politika yra dalis ilgalaikio plano. Taip pat e, mūsų atstovas mano, kad e, kalbėjimas apie investicijų poreikį pastatuose išjudins statybų sektorių ir suteiks naują veiklos impulsą tūkstančiams e, MVI. E, galiausiai mūsų šešėlis panešės nori e, akcentuoti energetinių salų problemą, kurią reikia galiausiai išspręsti. Sunkimas, e, tų salų panaikinimas užtikrins konkurencingumą, taip pat e, užtikrins desnį saugumą ir bus naudingas vartotojams, kurie galės naudotis er, energiją mažesnėmis kainomis. Ačiū. Norėčiau priminti kolegams, kad e, ne asistentai, bet tik nariai gali sėdėti e, tose vietose, prie kurių yra narių kortelės. Kitaip man labai su, sunku suprasti, kas yra kas ir aš galiu suklysti, pakviesdama pasisakyti. And very promptly, Mr. Nilsen. Labai trumpai, ponas Nilsen ką tik atėjo. O jūs kaip tiek esate kitas kalbėtojas, nes esate šešėlinis pranešėjas socialdemokratų frakcijos vardu šio klausimu. Dėkoju. Kalbam apie energetinio saugumo strategiją, ar ne? Pasitikslina kalbėtojas. Na, atrodė, kad ketvirtą valandą apie tai teks kalbėti. Pirmininkas sako, bet mes labai efektyviai dirbom, tad pradėjom anksčiau šį klausimą nagrinėti. Visi kartu dirbome, draugiškai bendradarbiaudami šiuo klausimu. Ir buvo pasiekta gerų kompromisų. Pranešėjas atliko tikrai puikų darbą. Turiu pasakyti, kad mūsų frakcijai vieni ar kiti dalykai galėjo būti svarbesni, taip ir buvo, bet labai gerai, kad buvo atsižvelgta į tai, kas mums rūpėjo. Turėčiau paminėti vieną dalyką. Tai yra energijos efektyvumas. Ir reikėtų kelti konkrečiau klausimą, ką galėtume nuveikti šioje srityje. Mes turime šaltą klimatą šiaurinėje Europos dalyje ir energija yra brangus dalykas, namus apšildyti yra brangu. Prieš 25 metus mes pradėjome gyveninti projektą, kai pasikvietėme patarėjus energijos klausimais. Rezultatas buvo toks. Daugelis žmonių ir įmonių, ir privačių asmenų, ir vietos savildos struktūros sulaukė patarimų, kaip elgtis, kad būtų galima sumažinti energijos vartojimą ir tuo pačiu išlaidas energijai. Tad turint omeny tai, kad pas mus yra šalta didelį Europos daly, namų šildymas šiaurėje yra brangesnis, žinoma, negu pietuose ar negu Europos vidury. Tad manau, kad prie energijos efektyvumo turime dar padirbėti labiau. Na, bet šiaip atlikom neblogą darbą ir pats klausimas buvo tinkamai išnagrinėtas. Ačiū. Annelien von Busset. Annelien, prašau. Dėkoju, Viki. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad šis klausimas buvo taip puikiai išnagrinėtas. Mes nagrinėsime dar ir kitus kompromisinius siūlymus, o tai, ką nagrinėjome iki šiol, mums parodė, kad buvo stengiamasi rasti konsensusus, kartais peržengiant frakcijų įsitikinimų ribas. Visą tai rodo, kad energijos saugumas visiems yra labai svarbus klausimas visose ES regionuose. E, kai kas į kompromisus iš mūsų siūlymų nebuvo įtraukta, bet mes esame patenkinti tuo bendru pagrindu. Gerai, kad atsirado vieninga nuomonė dėl energijos efektyvumo, nes kuo mažiau energijos sunaudojama, tuo mažiau būsim priklausomi e, nuo trečiųjų valstybių, kad dėl apsirūpinimo energija. Tai taip pat yra gerai ir žmonėms, nes kuo mažiau jiems reikės energijos, tuo mažesnės sąskaitas turės apmokėti. Ir dar vienas dalykas. Manau, kad dabar reikėtų užtikrinti teisinį stabilumą. Ir kai kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, reikėtų užtikrinti, kad tie šaltiniai būtų stabilūs, kad iš ten nuolatos būtų galima gauti energiją. Būtina taip pat užtikrinti ir stabilę teisinę aplinką. Ir manau, kad ES pasiūstų nekokį signalą, jeigu po keletą metų atsirastų nauji standartai, nauji pareigojimai. Tad kol kas ačiū pranešėjams ir šešėlinius pranešėjams už atliktą darbą, taip pat ačiū padėjėjams. So Mr. Mastalka's not here. Monsieur... Pono Maštalkos nėra. Ponas Paskaldžiuhau, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Na, jau buvo pasakyta, jog kalbėdami energiją ir energijos saugumą mes paliečiame esminį klausimą. ES turi laikytis tam tikrų vertybių daugeliu temų. Efektyvumas energijos be abejo yra būtinybė dėl to, kad egzistuoja toks dalykas kaip energetinis skurdas, pavyzdžiui. E, būtina kovoti su socialinė neligybė, nes tas energetinis skurdas be kita ko e, yra tas klausimas, prie kurio diskutuojama, kalbant apie neligybę 61 amžiuje. Tai taip pat ir svarbu e, kovojant su klimato kaita. Tai svarbu mūsų mažoms ir rytinėms įmonėms, mūsų amatininkams. E, žodžiu, mūsų priimti sprendimai gali atnešti daug privalumų, kalbant apie didesnį energijos efektyvumą. Tai yra svarbus klausimai, nes juo labiau, kad ES čia gali kalbėti laisviau negu kai kurie partneriai. Na, visą tai tam, kad dar kartą patvirtinome, kad atliktas darbas buvo puikus. buvo siekiama kompromiso, mes remiam tos penkis kompromiso siūlymus. Buvo parodytas noras rasti sutarimą ir tik vienas klausimas dar lieka. Nežinau, ar sąmoningai ar nesąmoningai pranešėjas pateikė savo formuluotę 47 pakeitimui. Ten yra sakoma, juk reikėtų priminti, kad energijos efektyvumas turi teigiamą poveikį užimtumui ir mažų vidutinių įmonių ir labai mažų įmonių vystimuisi. Tai buvo išbraukta. Klausimas kodėl, nes aš manau, kad čia buvo gera formuluoti ir tai rūpi mums visiems. Manyčiau, kad ta, ta dalis 47 pakeitimo turėtų būti gražinta į tekstą. Tai štai. Vieną tik tokią pastabą ir norėjau pasakyti, o kai dėl viso kito galėčiau pasakyti, kad mes remiame visus penkis kompromiso siūlymus. Dėkui. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti? Ne? Dėkoju už jūsų komentarus, kolegos. Mes imko komiteto kompetencijos yra tas klausimas, ypač kai kalbam apie vartojimą, apie energijos efektyvumą. Tai yra svarbus klausimai, nes kiti komitetai, pavyzdžiui, daus rinkos komitetas turi savo nuomonę, bet mes esame irgi vienas iš tų komitetų, kuris saugo vartotojų teisės ir mes taip pat matome vidaus rinkos perspektyvą ir mums tai yra svarbu. Tad ačiū kolegos už atliktą darbą. O dabar keliaukit toliau. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Lara Komė yra pranešėja šiuo klausimu. 200 111 tai pakeitimų buvo pateikta šiam pranešimui. Visą tai rodo, koks svarbus šis klausimas yra mūsų komitetui. Tad žodis pranešėjai. Consolarmi per il fatto che nella commissione giuridica gli emendamenti proposti siano di più. Dėkui, pane pirmininkė, galbūt jums ramiau išgirdęs, kad Teisės reikalų komitete tų pakeitimų Dar daugiau pateikta šiandieną turėtume panalizuoti kompromisinius pakeitimus ir pažiūrėti, ar galėtume subalansuoti įvairius interesus, kurie čia atsispindi. Yra 23 kompromisiniai pakeitimai, aš pabandysiu greitai juos aptarti. Kalbėsiu glaustai. Pirmasis kompromisinis pakeitimas yra aštuntajai konstatuojamai daliai, ten kalbama apie e, minimalaus suderinimo principo taikymą ir apie tos informacijos e, komercinę vertę. E, atsiranda dešimtoji konstatuojama dalis, kuri kalba apie e, konsultacijas su profsąjungomis tose valstybėse narėse, kur e, stiprus vaidmuo tenka kolektyvinėms dėryboms. Aš nemanyčiau, kad reikėtų apie tai kalbėti e, pagrindinėme dokumento tekste, nes yra tik tam tikros valstybės narės, kurios remiasi kolektyvinėmis dėrybomis sprendžiant šios klausimus. Ir e, aš tikiuosi, kad e, antrasis kompromisas e, išspręs šią problemą. Trečiasis kompromisas yra susijęs su darbuotojų judumu. Apie tai kalbama taip pat ir 14 kompromise e, žaliai socialistai liberalai ir GUE čia kalba apie visuotinį interesą. Dabar ketvirtasis e, kompromisas. E, čia numatytas trijų metų laikotarpis Ir čia mums reikėtų subalansuotų požiūrio. Komisija, kalbama, komisija kalba apie trumpesnį laikotarpį, kai kurie kolegos siūlo ilgesnį, tad mes galvojame, kad trys, trys metai yra geras laikotarpis. E, penktajame kompromise mes kalbame apie skirtumą tarp prekių ir paslaugų. E, E, mes siūlome keisti antrąją apibriežtį, kadangi e, paslaugų įtraukimas e, būtų gana sudėtingas ir todėl galvojame, kad tuos dalykus galėtume apibriežti konstatuojamose dalyse. Šeštasis kompromisas tiksliau apibrėžia komercinės paslaptys, čia nenorėčiau leistis į smulkmenas, Septintasis kompromisas, e, mano manimu, yra labai svarbus. Reikalas tas, kad kai kurias valstybėse narėse nėra jokių teisės aktų šioje srityje, kitose jie egzistuoja. E, mums reikėtų tam tikro bazinio standarto, bet jokių būdų neturėtume tai darydami sumažinti jau egzistuojančią apsaugą, tos apsaugos lygį. Taigi eina kalba apie jau egzistuojančių teisės aktų tobulinimą. Aš tikiuosi, kad komitetui, komitetas e, pritars tokiam pasiūlymui. Toliau, vienuoliktasis kompromisas. Čia vis tik reikia atsižvelgti e, į e, komersinės paslapties atskleidimo rimtumą. Tokia čia mintis. E, dvyliktasis kompromisas yra susijęs su e, viešosios administracijos e, institucijų veikla. Tryliktasis e, nevertas, kad čia aptarinėtume Dabar šešioliktasis kalba apie galtinį teismų sprendimą, po kurio e, nebebūtina laikytis tam tikrų nuostatų. 17 e, kompromisinis pakeitimas sustiprina teismo galias Aš neminiu tų kompromisinių pakeitimų, kuriuose nėra problemų. E, šiame pakeitime mes kalbame apie atsakomybę už komercinės paslapties atskleidimą Ir aš manau, kad e, nereikėtų e, iš tų nusikalstamų veiklų sąrašo e, išbraukti neatsargų veikimą. Taigi, arba apsispręsime, kad e, E, pasirinksime objektyvų, atsakingų už e, nusikalstamą veiklą e, ištyrimą arba remsimės tam tikrų veiklų sąrašų. Aš manyčiau, kad reikėtų akcentuoti būtent objektivumo principą. Galbūt aš ir per nelik e, sparčiai kalbėjau, bet kadangi viena, vienas iš šešėlinių pranešėjų taip pat yra iš Italijos, galbūt e, tuo ir galiu pasiteisinti. Pirminkė, e, dėkui, turime pakankamai laiko, jūs padirbėjote tikrai gerai ir dabar aš paprašysiu pasakyti socialistų frakcijos šešėlinį pranešėją, poną Koferatį. Dėkuoju mane pirmininkė. Iš tikrųjų, italai žinomi kaip labai greitai kalbėtojai, tačiau aš šią prasme išimtis. Po šešėlinių pranešėjų e, posėdžio iš tikrųjų atsirado tie 23 kompromisiniai pakeitimai, kuriuos čia e, pranešėjai ir pristatė. Šį rytą socialistų frakcijoje pranešėjai ir, ir, ir kai kurie e, šešėliniai pranešėjai pateikė savo pastabas dėl kai kurių iš tų pakeitimų. Mes labai aukštai vertiname mūsų kolegės Laros pastangas, tačiau turėčiau priminti, kad mes norėtume dar kartą pabrėžti, kad tarp socialistams kai kurie svarbiausių dalykų arba iš vis dar nėra išdėstyti, tos problemos nėra išspręstos, arba jos yra išspręstos tik tai iš dalies. E, nesutarimų, e, nesutarimų erdvė gana plati. Ir aš konkrečiai paminėčiau keturias mintis. Visų pirma, būtinybė aiškiau išdėstyti, kad profesinė patirtis ir know-how, kurią darbuotojas sukaupia, neturėtų būti laikomi komercinė paslaptimi. E, to kompromisinėse pakeitimuose nėra. Antra, būtina aiškiau išdėstyti, kad pirmenybė turi atitekti viešajam interesui. Trečia, reikėtų aiškesnės komercinės paslapties apibriešties ir neteisėto gavimo apibriešties, to taip pat trūksta kompromisinėse pakeitimuose. Na ir ketvirtas būkštavimas dėl to, kad e, neužtikrinama informacijos išreiškimo teisė. Kalbant, sakysim, apie antrąjį straipsnį, ten nepakankamai apibrieštos komercinės paslapties ir uh, santykis su kitais elementais. Trečiame pakeitime nepakankamai yra suderinimas nuostatas su 93, 109 ir kai kurių kitų straipsnių mintimis, kai kalbama apie darbuotojo informaciją, kuri kyla iš jo patirties darbo vietoje. E, apie tai plačiau kalbama 121, 122 ir 123 straipsniuose. Na ir yra dar keletas atvejų, kur turime pabrėžti, kad kad ketvirtajame ir penktajame kompromisuose neatspindimi tam tikri dalykai, kurie mums yra labai svarbus. Todėl e, turėčiau paklausti pranešėjas, ar ji nemanytų, jog reikėtų kitos savaitės numatytą balsavimą atidėti. mums e, nebuvo pakankamai laiko, kad galėtume suderinti pozicijas dėl e, tų dalykų, kuriuos aš trumpai paminėjau, čia reikėtų tolesnių diskusijų ieškant kompromisinių sprendimų. Jeigu laik laikysimės e, dabartinio veiksmų grafiko, gali tekti balsuoti dėl kompromisų, dėl kurių nuomonės labai dar skiriasi. Visiems šešėliniams panešėjams suteiksiu žodį ir prašyčiau sureaguoti tą prašymą pakeisti balsavimo laiką. Man kelia susirūpinimą jūsų prašymas, kadangi vyksta darbas ir sekretoriatui gali būti pernelyg sudėtinga e, po Velykų parengti, balsa, pasirengti balsavimui, nes darbo krūvis didėja. EKR e, er, e Maklarkin. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už darbą, kurį jie atlieka rengdama nuomonę. Mano prioritetas yra užtikrinti, kad e, Europos požiūris į komersinės paslaptis e, būtų pagrystas deramomis priemonėmis ir kad būtų o, galima apsaugoti e, žmonių sukauptas žinias. Bet e, taip pat reikia pasakyti, kad prekybos komersinių paslapčių e, apibrėžimas yra nepaprastai svarbus ir šeštame, nuo šešto iki dešimto kompromisiniuose pakeitimuose bandom apie tai kalbėti. E, esminis dalykas taip pat mums yra e, komersinių paslapčių apsauga teismo metu, teismo proceso metu ir 17 kompromisas tą atspindi mintį. Mūsų frakcija kelia e, ypatingą surūpnimą apribojimo laikotarpis. Mums atrodo reikėtų ilgesnė negu dabar siūlomas laikotarpis. Yra daug naudos numatant ilgesnį laikotarpį, ypač dėl techninių dalykų. E, dažnai užtrunka ilgai, kol e, prasideda teismo procesas ir gali e, tai trukti labai daug. E, Mes norėtume užtikrinti, kad būtų užtaikytos laikinos priemonės. Pavyzdžiui, laikinas galiojimo sustabdymas tam tikrų priemonių, bet ne visuomet e, tai pasiteisina. Laikinos priemonės kaip e, laikina apsauga gali kelti ir problemų verslui. Mes Mūsų nuomonė, kad 18 pakeitimas nėra e, priimtinas mūsų frakcijai ir mes ieško, ieškotume kitos išeities. Mes taip pat neturėtume sumaž, sumenkinti standartų ar sumažinti apsaugos uh, senaties terminas, kuris atspindi 15 kompromise, reikštų, kad ir apsauga sumažėtų. Mes uh, nesame visai tuo patenkinti, bet e, esame pasirengę kompromisui ir e, dėryboms, kiek tik to reikės, jeigu atsispindės kompromisuose mūsų pačių nuomonė. Pone Kalas, ačiū. Dėkoju pranešėjai už kompromisų projektus, bet man atrodo, kad italai, e, mūsų komiteto nariai, surengė tarsi atskirą šešėlinių pranešėjų susitikimą, nes e, socialistų šešėlinis pranešėjas minėjo vieną susitikimą, bet mes e, tikrai nebuvome susitikę, kad aptartume kompromisinius pakeitimus, bent jau aš nebuvau į tokį susitikimą pakviesta. Mes praeitą savaitę pamatėme tuos kompromisinius pakeitimus, bet neturėjome progos šešėliniai, tarp šešėlinių pranešėjų aptarti. Galiu pasakyti, kad yra e, keletas kompromisų, kuriuos galbūt paremsime, bet dėl kai kurių kyla susirūpnės dėl trečio kompromiso. Pritarėme pranešėjos nuomoniai. E, viešasis interesas e, turi būti apsaugotas ir išimčių sąrašas tai ketvirtame straipsnėje turi būti kaip galima iškesnis. E, E, pranešėja jei neaišku, ar nori išlaikyti komisijos pasiūlymą dėl ketvirto straipsnio, ar bus jis pakeistas. Taip pat e, dėl paslaugų konstatuojamosiose dalyse. Aš pateikiau e, savo pakeitimą dėl 17-osios konstatuojamos dalies, 52 pakeitimas, jis galbūt bus naudingas. Dėl senaties termino. Kyla mums problemų dėl kompromiso, taip apibrėžiančių. Mes e, pritarėme komisijos pasiūlymui, kuris numato dviejus metus. Dar norėčiau pakomentuoti tai, ką ką tik pasakė EKR atstovai dėl laikino galiojimo sustabdymo. Jūsų argumentai tarsi nukreipti prieš ilgesnį senaties terminą ir tai gali apriboti įmonės veiklą. Tačiau galime apie tai padiskutuoti. Minimalus harmonizavimas. Esu keletą kartų anksčiau sakiusi, kad negaliu pritarti septintam kompromisui ir taip pat kompromisui dėl valstybinių galimybės įvesti daugiau apsaugos priemonių. Man labiau tiktų komisijos pasiūlymas. Tačiau jeigu dauguma kolegų nepritars mano pozicijai, mes galime sutarti, kad 2, 3, 4 ir 7 straipsniai gali būti harmonizuoti. Tai yra apibrėžimas, e, teisėti, neteisėti klausimai ir senaties terminas. Tie dalykai gali būti harmonizuojami. Aš sakiau, jau, kad jeigu mūsų tikslas e, turėti vienodas taisyklės, nes įmonėms labai sudėtinga yra suprasti, kaip skirtingos taisyklės taikomos skirtingose šalise, tai yra būtent tie klausimai, kuriuos reikėtų derinti, harmonizuoti. Sutinku, kad e, dėl procedūrinių dalykų gali e, išiškėti skirtumai tarp šalių ir galbūt reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą. Dėl dešimtojo kompromiso e, apibrėžimas pažeidimų. Aš suprantu, kad yra tam tikro neiškumo iš dėl atvirkštinės inžinerijos. Dėl 12 kompromiso viešosios institucijos minimos mums labiau tiktų mūsų 26 pakeitimas, kur kalbame apie viešasias institucijas tik. O okay, prieš ketvirtą straipsnį ES ir nacionalinė teisė juose minima ir e, taip pat išimtys, bet e, viskas yra taip suplakta, kad yra daugiau neiškumo negu aiškumo. Dėl 17 kompromiso komercinė paslaptis jos turėtojas, e, jeigu įrodo, kad tai yra komercinė paslaptis, tai tuomet teismas turi nuspręsti, ar iš tikrųjų taip yra. Mes negalime teisės aktų, dokumentų ar direktyva reglamentuoti tokių dalykų. Neturėtume mes žengti į link, peržengti e, savo kompetencijos ribų ir kištis į teismų e, darbą. Dėl 15 kompromiso manome, kad reikia tam tikro aiškumo ir galbūt pasižiūrėsite į mūsų 119 pakeitimą. Dar kartą norėčiau padėkoti už kompromisus. Aš e, atsiųsiu jums savo komentarus ir galbūt tuo met galėsime šešėliniai pranešėjai juos visus aptarti. Uh, uh, uh, Pone Koferatį, jūs kalbėsite pirmiausia, reikia šį beitą paaiškinti. Na, manau, kad šešėliai pranešėjai šį beitą išsiaiškino, bet dar norima komentuoti plačiau. Norėčiau patikinti mūsų kolegą, kad šešėlinių pranešėjų susitikimas vyko prieš dvi savaitės. Šio, šiame posėdį jūs dalyvaujate, o aš ne, nes turėjau privačių tam tikrų problemų, dėl kurių negalėjau atvykti. Nebuvo jokių susitikimų, kuriame dalyvavo tik italai. Noriu pasakyti, kad mes visada gerbime vieni kitų nuomonės, tačiau Lara Oskomi ir mano nuomonė skiriasi iš esmės, tad iš tikrųjų sunku kol kas mums bendrauti. Thank you. Um... Dėkoju. Pono Maštalkos nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Duhon. Kaip ir pirmą kartą man vėl susidarys būtis, kad per nelik daug kalbu. Aš jau praeitą kartą sakiau, man susidaro toks nemalonus įspūdis dėl šio pranešimo. Bet ne dėl to darbo, kurį atliko pranešėja, bet dėl tos dvasios, kuri vyrauja šį pranešimą rengiant. Manau, kad teisės aktai dėl verslo paslapčių turi turėti tikslą apsaugoti mažas ir vidinės įmonės, labai mažas įmonės, kurios negali kaip didelės verslo grupės saugoti savo verslo paslapčių ir panašiai. Man dėl to jokių problemų nekyla. Iš pradžių man buvo toks įspūdis ir apie tai diskutavau su komiteto kolegom. Bet yra daug nacionalinių teisės aktų, kurios, kurie numato tokią apsaugą. Tačiau sutinku, kad siekia didesnės harmonizacijos ir geresnės apsaugos reikėtų priimti teisės aktą. Man tai atrodo visiškai suprantama ir aišku. O kas man kelia susirūpinimą? Ogi tai, jog bijau, kad tas tekstas dėl verslo paslapčių nebūtų nukreiptas nuo pradinio tikslo ir kad nebūtų panaudotas stambiųjų verslo grupių labui, ypač e, vaistininkų e, E, labui, nes e, galėtume sakyti, kad vėluos galbūt generinių vaistų patekimas būtent į generinę sritį. Ir galima bus pasiremti tam tikromis gamybos procedūromis ir generinių vaistų gamyba būtų e, stabdoma. Tai turėtų rimtų pasiekmių kaštams sveikatos apsaugos rytyje. Kad būtų atmestas šis įtarimas, ir kad tie žmonės, kurie galbūt turi blogų ketinimų ir ketina nukreipti blogą rinkimą šį tekstą, e, reikėtų padaryti viską, kad e, būtų atsižvelgta į komisijos siūlymą šį tekstą labiau subalansuoti. Tačiau šiuo metu vyksta priešingas dalykas. Vietoj to, kad būtų parinktos tinkamos apibrieštis, kas yra verslo paslaptis, kad būtų iš jos išimta tai, ko ten neturi būti kad nebūtų trukdoma darbuotojų judumui, kad nebūtų trukdoma informuoti žurnalistų ir panašiai. Tai yra visos tos temos, kurios turėtų būti išimtos iš šios temos. Jis yra direktyvų ir kitų teisės aktų, nacionalinių subsidiarumo sričiai priklausomų teisės aktų, kur kalbama būtent apie šios dalykus. Tačiau vietoj to šis pranešimas yra rengiamas toks aptakus, juk susidaro įspūdis, kad į tą tekstą gali būti įdėta viskas. Tai gali sudaryti pagrindą teismų procesams, kurie bus be pradžios, be pabaigos. E, čia gali, iš šią sritį gali patekti, pažiūrėjau, konkurencijos kai kurie klausimai ir aibė kitų, jeigu mes nesutarėme. Dėl to, kodėl mums reikia to teisės akto, tai aš manau, kad mes uh, nepasieksim jokio kompromiso. Ir dėl to būtų labai gaila. Manau, kad ankstesnių temų būdu jau pamatėme, kad kompromisus rasti yra galima, įmanoma. Na, nenor, neliepsiu dabar skaityti mūsų pakeitimų komentarų, ponė pranešėja žino mūsų komentarus, galima prie jų sugrįžti, dar diskutuoti, tartis. Tačiau man atrodo, kad reikia kitokios dvasios šiam pranešimui. Turime E, apibriežti, kas yra verslo paslaptis, numatyti tos paslapties ribas, tai gali būti gamybos pats procesas, e, pardavimo tam tikri aspektai ir panašiai, o tinkama darbuotojų informacija, e, tinkama piliečių informacija turėtų būti tie klausimai, kurie tekste būtų neliečiami. Dėkui. Okay, I wonder if the commission would like. Kažin, ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Okay. Thank you, Mr. Gonzalez. Ponas Gonzalez. Uh, thank uh, you, Mr. Fernandez Salas. Thank you. Welcome. Thank you, Madam Chair. I'm, I'm Mariano Fernandez Salas. Um, simply the Commission. Pardon, uh, Salas norėčiau pasakyti, kad komisija norėtų padėkoti Jūsų komitetui už diskusijas, jas su įdomumu stebime, teikiama įdomių pasiūlymų ir diskusijų pabaigoje jie turėtų pagerinti šį pasiūlymą. E, paminėsiu keletą pasiūlymo elementų. Visų pirma, pasiūlymas nesukuria išskirtinių teisių į informaciją, tą ir norėtume akcentuoti diskusijoje. E, kartais minima informacija, kuri yra jau žinoma, yra e, plačiai e, žinoma ir šis pasiūlymas neriboja E, nepriklausomų atradimų. Mes matome, e, kad ne į visus pateiktus e, pakeitimus atsižvelgta rengiant kompromisinius pakeitimus ir atsiranda tam tikras tos informacijos laisvės ribojimas. Kitas elementas siūloma direktyva jokiais būdais neįtakoja egzistuojančių taisyklių, kurios reikalauja, kad įmonės informa tam tikrą informaciją atskleistų visuomeniai, taigi jokių tokios informacijos pateikimo prievalių čia nenumatoma. Apskritai kalbant, matome, kad dauguma iš pakeitimų yra subalansuoti ir tikimės jų pagrindų dirbti toliau. Pirminkė, Dėkoju, aš, aš prisimenu e, komisijos e, šio pasiūlymo pristatymą ir e, tai, kad jūs aiškiai akcentavote, jog viena iš priežasčių, kodėl verslas nesijaučia laisvai vieningoje rinkoje, buvo tai, kad jeigu komercinės paslaptys būtų uh, Eh, atskleistos eh, buvo bijomasi, kad eh, jų teisės nebus tinkamai apsaugotas. Aš atsimenu labai stipriai komisijos akcentuotą mintį apie tai, kad verslas dažnai nenori prekiauti tarp valstybinių mastų dėl to, kad nėra tik, tikras, kas atsitiks tais atvejais, jeigu komercinės paslaptys būtų atskleistas. Aš suprantu, kad tai e, yra tik tai viena iš problemų, kurios čia yra keliamos. Na ir dar e, norėčiau priminti, kad tai, jog pakeitimas neįtrauktas į kitą kompromisinį pakeitimą, nereiškia, kad dėl jo nebus balsuojama. E, tai nereiškia, kad nebalsuosime dėl tų pakeitimų, kurie nepatenka į kompromisinius pasiūlymus. Mes tikrai balsuosime dėl pakeitimų, kurie nepatenka į kompromisinius pasiūlymus atskirai. Taigi, visiems e, dėkoju. Mes e, siūlome pranešėjai galimybę balsavimo datą pakeisti ir perkelti į balandžio 23 dieną. Aš e, žinau, kad tai sukels tam tikrų sunkumų sekretoriatui ir kad jiems e, per Velykų laikotarpį, per vadinamąją žalį savaitę bus nemažas spaudimas, ypač atsižvelgiant, kad jie negalės naudoti savo biurais tuo metu. Na ir e, mes taip pat puikiai suprantame, kad e, pagrindinis komitetas yra Teisės reikalų komitetas, o ne mūsų ir mums vis tiek dėl pakeitimų tektų balsuoti gana iš anksto sutiksiu žodį dabar e, pranešėjai, nebent komisija dar norėtų išsitarti. Dėkoju. Kaip tik ieškome datos, nes APP tai kaip tik rengia studijų dienas tuo metu. Ir galvojame, gal galima būtų susitarti, kai balsavimas atidedamas, nežinau, gal būtų ir neblogas dalykas, nes norėčiau, kad būtų viskas aptarta, nes nenorėčiau, kad laimėtume per nelik menką balsų daugumą. Noriu, kad būtų tai, ką aš darau, būtų gerai parengtas dosie, kuris patektų į teisės reikalų e, tarnybą ar komitetą. Ponas Koferati nepritarė daliai to, kas yra padaryta ir kas vyksta partijoje. Jis ko gero ir partiją ketina palikti nevyko joks privatus susitikimas ir galiu visus dėl to patikinti. Na, atsiprašau, kad vėl prie to grįžtu, tačiau manyčiau, kad rezultatas yra svarbiau už kokius nors neformalius dalykus. E, kai dėl darbuotojų judumo, tai yra įtraukta į konstatuojamąją dalį ir egzistuoja atskiras straipsnis šią temą. Mes iš socialistų būtent e, perėmėm šį pasiūlymą ir jį, jam suteikėm daugiau vertės. Kai dėl žmogaus teisių, dėl raiškos laisvės, vėlgi e, pasirėmėme daugeliu pamastymų, kurie mums iš pradžių atrodė probleminiai. Bandėme e, irgi konstatuojame dalyje į tai atsižvelgti. E, kai dėl pono Duro ir pono Koferati jų pozicijos šiek tiek labiau nutolusios nuo kitų ir tenka konstatuoti, kad daugiau sanglaudos esama tarp kai kurių straipsnių, visa tai yra priimta domen. Na, o to, kai dėl to, ką minėjo ponia pirmininkė, Tai norėčiau pasakyti, kad mes kalbam apie įmonių konkurencingumą, turime kalbėti apie ekonomikos atsigavimą. Pasiūlėme visą eilę įsipareigojimą, su Junkerio planas, kai dėl prekybos, dėl komercinių paslapčių mes rekomenduotumėt numatyti visapusę apsaugą, numatant ir biurokratijos mažinimą darbuotojams ir piliečiams, kurie e, yra gebantis pasiūlyti išradimus, manau, tas teisės aktas bus naudingas. Būtina pateikti subalansuotus siūlymus, jeigu kažkas turi geresnės taisyklės, būtina e, pasiremti jų pavyzdžių, bet nebūtina žengti žingsnių atgal. Tada aš siūlyčiau atidėti balsavimą. Iš anksto dėkoju sekretoriatui, nes manau, kad sekretoriatas tuo būdu galės rasti sutarimą dėl datos e, ir kad galėsime atsivilkti visų nuomonės. Ačiū. Norėčiau pasiūlyti paieškoti kitos datos, svarbu ar kitą savaitę yra realistiška, bet pasi, vakare reikia pasiaiškinti ir sekretoriatas mums praneš. E, neblogai padirbėjome e, tarsi ir susitrumpinome darbo laiką. Labai ačiū visiems. Dabar dešimtas darbo tvarkės punktas. Norėjau dar pasakyti, nebuvo kai kurių iš jų salės pradžioje. Pirmiausiai e, svarstysime dešimtą klausimą, o paskui devintą ir labai tikiuosi, kad mums pavyks iki 17.30 e, baigti diskusijas, kad pranešėja galėtų išskristi, nes ji atstovaus delega, parlamentui e, vienos delegacijos sudėtyje ir jai reikia spėti į lėktuvą. Dabar dešimtasis punktas - nuomonė dėl e, direktyvos dėl autorių teisų ir gretutinių teisų informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo gyvendinimo. E, rengiama e, pranešimų, rengiama nuomonė praneš teisės reikalų komitė komiteto pranešimui, kuris savo ruoštų rengiamas savo e, iniciatyva. Mums malonu, kad pranešėja Džiulija dalyvauja diskusijoje, kadangi ji mūsų komitete yra pakaitinė narė, ne tik jūri komiteto narė 82 pakeitimai yra pateikti mūsų nuomonės pranešimui ir suteiksiu žodį Kessin Steiler. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, kalbėsiu trumpai, norėsiu padėkoti pranešėjams už labai gerą susitikimą praeitą savaitę. 82 pakeitimai, mažiau negu 550 e, kurius, pakeitimų, kurių sulaukė Džiulija Teisės reikalų komitete, dėl to mano darbas kaip ir lengvesnis. Mes bandome parengti kompromisinius pakeitimus E, dėl keletos jau sutarėme, bet dėl kai kurių kitų dar reikės padirbėti ir kalbu apie tekstą ir apie turinį. Mes toliau dirbame ir tikiuosi, kad mums tikrai pavyks e, kitai savaitai pasirengti balsavimui 24 dieną. Atrodo, kad dar komisijos atstovų ne, nėra salėje manau, e, intelektinės nusavybės specialistus iš komisijos, bet nematau autorių teisių specialistų. Aš nežinau, gal mes galėtume kaip nors pranešti komisijos atsoms, kad pradėjome anksčiau nagrinėti šį klausimą, kad galėtų ateiti ir e, tie, kurie atsakingi yra už autorių teisę. Ir galėčiau išsameu pristatyti šį klausimą, tačiau dėl proceso. E, noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog pritars kolegos mūsų pasiūlymams ir dar nuoširdžiausiai dėkoju sekretoriatui, kuris nepaprastai daug padirbėjo kolegos turės laiko pasisakyti, išsakyti savo nuomonę dėl kompromisų, bet tikriausiai tai bus labai naudinga, bet naudingiausia tai būtų, kad su sekretorietu parengtume visus tekstus ir kitai savaitėjai pateiktume jau kompromisus. Eva Panova. Dėkoju, dėkoju pranešėjai už e, pasiūlytus kompromisus. Autorių teisės informacinė visuomenėje, tai aktualus klausimas labai daugam. Ir e, džiaugiamės e, tuo, kad kompromisai atspindi įvairias skirtingas pozicijas suinteresuotų asmenų. Aš tikiuosi, kad tekstas bus subalansuotas ir mūsų nuomonė teikiama jūri komitetui e, pagerins apskritai pranešimo tekstą. Praeitą savaitę Strasbūrė vyko labai neblogas susitikimas su pranešėjais Tyler ir šešėliniais kitais pranešėjais. Mes e, kalbėjome apie kompromisus. Manau, kad nuomonės referentė puikiai padirbėjo. Ir labai lauksiu ryt ar po ryt galutinės kompromisinių pakeitimų versijos. EPP pateikė nemažai pakeitimų, daugumą jų atsižvelgta. E, Rozai Tun, Ževan Žilan, Verhaien, Antonio Lopes, e, e, Galpelts, Koracai Bilts, kitiems, kurie prisidėjo. Dėkoju, dėkoju ir kitiems kolegoms, kurie dirba Mūsų komitete Ford, Kalas, Dantan ir pranešiai, kurie bendrai pateikė keletą pakeitimų. Yra tam tikri dalykai, kurie turėtų atsispindėti nuomonėje. Pirmiausiai teisėkros pasiūlymas, kuris atnaujintų autorių teisų taisyklės, atsižvelgiant į technologinę pažangą ir e, tokiu atveju autor, e, teisės taptų labiau pridentos prie skaitmeninės eros, taip pat teisų turėtojų. Teisės reikėtų apibrėžti geriau, manau, kad a, pirmame kompromise tai gerai atsispindi. Kitas dalykas, kaip užtikrinti deramą autorių teisų apsaugą kovojant su pažeidimais. Dar yra pora pakeitimų, kurie galėtų neblogai tobulinti e, tekstą. 13 pakeitimas, pana Živan kalba apie vertės perdavimą, 22-31 pakeitimai. Taip pat manau, kad pranešime reikėtų kalbėti apie paslaugų perkeliamų klausimą, tai spindi APP 51 pakeitime. Jums vėliau atsiųsiu dar vieną pasiūlymą. Tai yra nauja pastraipa su tam tikrų tekstu. Galiu pasakyti, koks tas tekstas. Tai yra 79 pakeitimas. Dėl jo mes siūlome dar kai ką pakeisti, tai yra autorių teisės informacinėje visuomenėje, konkurencijos teisė ir akcentuojame, kad sveika konkurencija ir intelektinės nusavybės teisė apsauga yra esminiai dalykai verslui. Tikiuosi, kad bus mūsų pasiūlymų pritarta ir baigdama norėčiau padėkoti kolegams, kurie e, dirbo su manimi kartu. Dabar lauksiu galutinių kompromisinių pakeitimų ir dirbsime toliau. Norėčiau pakviesti komisijos specialistus pasisakyti, gal, e, gal būtų geriau diskusijos pabaigoje, kai galėsime apibendrinti abu pranešimus. E, Marija dar netvyko autorių teisų ekspertė, ji pakeliui ir tikriausiai bus labai įdomu išklausyti, ką ji pasakys. E, ne tik apie intelektinės nusavybės teisių taikymą. Taip, taip aš siūlau pačioje diskusijos pabaigoje, kaip aptarę būsime jau uh, abu pranešimus. Ponas Dalton, dėkoju. Ačiū pranešėjai, šešėlėms pranešėjams. Mes kaip frakcija pritarėme kompromisams Mums tinka dauguma iš jų, džiaugiamės, kad mūsų pakeitimas atsispindi, tai yra e, licencijavimo pribojimai skaitinėms prekiams ir didesnis aiškumas e, vartotojams, geoblokavimo klausimai tai yra ir e, panašus dalykai. Svarbu suvokti, kokie yra licencijų apribojimai, kad viskas būtų aišku. Mes taip pat norėtume, kad būtų pasiekta daugiau pažangos dėl kai kurių dalykų, bet e, dabar esame patenkinti tuo, kaip dirbama. Bibliotekos ir kitos viešusios paslaugos dėl to kyla tam tikrų problemų, ne viskas yra veiksmingai tvarkoma ir mes E, dėl komercinio gyvybingumo nesame tikri ir dėl pačios formuluotės, kuri nėra mūsų nuomonė labai aiški, e, dėl tos dabartinės formuluotės siūlomos e, teisų turėtojas gali netekti tam tikrų savo teisių. Bet šiaip mums tinka mūsų komiteto pozicija. Sorry. <laughs> Antanas Guoga. Uh, thank you. Thank you. Antanas Guoga. Dėkuoju, pane pranešė, kolegos noriu padėkoti pranešėjai. Puikiai padirbėjus su kompromisiniais pakeitimais, apskritai galvoju, kad dauguma iš jų yra gerai subalansuoti, kai kuriuos tik tai reikėtų tobulinti. Trečiasis kompromisas Aš manau, kad autorių teisės ir susijusios teisės e, vaidina svarbų vaidmenį e, apsaugant ir stimuliuojant naujų gaminių ir paslaugų patekimą į rinką, tačiau reikia pripažinti vartotojų po e, elgesio pokyčius. Ta reikėtų geriau atspindėti trečiajame pakeitime. Penktasis pakeitimas e, - reikėtų sustiprinti geografinio taikymo elementą. Šeštasis kompromisas e, - pritariu, kad informacijos pateikimas vartotojams yra labai svarbus, tačiau e, tekstą galima būtų patobulinti, akcentuojant, kad reikėtų atsižvelgti ne vien tik tai į geografinę vietovę. Tokios būtų mano pastabas dėl kompromisinių pakeitimų. Dėkui. Dėkuoju. Ponios Zubos nėra. Džiulė Reida. Dėkuoju. Mus e, džiugina kol kas vykusias dėrybas dėl kompromisinių pakeitimų. Pranešėja dirba veiksmingai, mes tuo džiaugiamės. E, pritarėme pono Gogos nuomonėj, kad e, skaidrumas yra labai svarbus, bet e, juo negalima pakeisti skaitinės rinkos užbaigimo svarbos. Todėl e, šeštame pakeitime mes turime pabrėžti, kad nors skaidrumas yra svarbus, bet e, galutinis tikslas reik, būtų pašalinti vadinamai geografinį blokavimą. Kita problema, kuri dar neišspręsta dėl mūsų pakeitimų, kuriuos esame teikę, yra susijusi su mm, elektroninio skolinimo ir elektroninių knygų problema. Aš manau, kad visiškai įmanoma, jeigu uh, elektroniniam skolinimui mes padarysime išimtį ir sudarysime sąlygas bibliotekams taip ir elgtis, e, galima taip pat bus numatyti ir tam tikrą atlygio variantą e, ir susijęti e, tai taip pat ir su atlygio e, užtikrinimu e, popierinių knygų skolinimo atvejais. E, tačiau e, neturi būti taikomas reikalavimas, kad leidėjas turėtų būtinai suteikti lei, atitinkamą leidimą. Taigi, e, bibliotekas būtų, e, turėtų teisę su vertėjai sudarinėti licenzijavimo sutartis. Ir e, tokios išimties e, pridūrimas nebūtų grėsmė egzistuojantiems skolinimo modeliams. Atvirkščiai tai prisidėtų prie kitų visuomeninių tikslų pasiekimo tokiuose srityse kaip archivavimas ir taip toliau. Taip pat grįžtant e, prie trečiojo kompromisinio pasiūlymo Mums norėtųsi, kad jame aiškiau būtų pasakyta, kad e, aukšto lygio apsaugos e, nuostatų e, suderinimas neturi reikšti, kad turėtų būti pašalintos visos išimtys ir apribojimai nes jie yra labai svarbus užtikrinant žodžio laisvę arba teisę į švietimą. Taigi aš manau, kad mums pavyks susitarti dėl tų likusių problemų ir tikiuosi, kad turėsime labai gerą nuomonę, kuri prisidės suteikdama šiam pranešimui bendrosios rinkos perspektyvą. Ar būtų dar kas norinčių pasakyti dėl šio pranešimo? Aš pati norėčiau keletą minčių pasakyti. Esu pateikusi penkis pakeitimus dėl keturių problemų. Visų pirma, dėl išimčių, siekiant užtikrinti, kad e, bet kokias išimtis e, būtų e, socialiai ir ekonomiškai naudingos, bet jos turi būti ribotos ir technologiškai neutralios. Ir žiūrint e, į išimtį bibliotekoms, aš suprantu, kam jums to norisi, suprantu, kad tai galėtų būti naudinga, bet jeigu pažvelgsite į e, į asmenį, kurio kūrybinis darbas daugiau komerciškai nebebus prieinamas, Tai e, turime neužmiršti, kad kuriejas vis tiek e, turi teisę tikėtis, kad jam už jo kūrinį bus atlyginta. Tuo tarpu mes nenorime, kad e, turinio įvairovė būtų kaip nors sumenkinta. Autorių teisų tikslas yra kaip tik skatinti turinio įvairovę ir todėl turime užtikrinti ir ginti kuriejų ir autorių teisų turėtojų teisę į atlyginimą. 29 pakeitimas tai dėrybinės e, pozicijos tarp kuriejų, autorių ir uh, pelno grandinės atstovų. Čia turime užtikrinti, kad ir leidėjai gautų savo papildomą vertę, tą reikėtų taip pat saugoti. Tarp kurėjo ir leidėjo kartais atsiranda tam tikrų įtampų reikėtų, e, tą, tą problemą reikėtų spręsti dėl geoblokavimo ir e, teisių perkelimų, jeigu e, internetinis e, turinys nėra prieinamas vienoje valstybėje, paprastai mes galime eiti į kitą valstybę ir tą turinį gauti. Jeigu namuose negalite e, jo pasirūpinti. E, žinoma, atsiranda situacijų, kai tą turinį perkame kitoje valstybėje narėje dėl to, kad ten, e, tai jis yra tenai pigesnis. E, man kelia nerimo 14 aldė pakeitimas, kur eina kalba apie didesnį suderinimo lygį, E, komisijos narys Ansipas pereitę savaitę atvykęs pas mus e, bandė nubrėžti labai aiškę liniją tarp e, to, kad turinys būtų labiau prieinamas, kad nebūtų geografinio blokavimo ir iš kitos pusės užtikrinant, kad turinys būtų prieinamas kuo plačiau. Na ir aš trečiajame kompromise taip pat e, kiek plačiau kalbu apie įgyvendinimo priemonės. Dabar jau turime komisijos atstovę, kuri galbūt galėtų pasidalinti nuomonę apie tai, ką galvoja apie kompromisinius pasiūlymus. Dėkoju. Atsiprašau, jeigu priverčiau Jūs kalbėti ilgiau, negu būtumėt norėjusi. Tiesiog, na, Girdėjom, kad jūs čia judate greičiau negu numatyta ir nespėjom ateiti visiškai laiku. Kai dėl mūsų požiūrių, e, ką nuveikė IMKO e, autorinių ir vietutinių teisų srityje, darbas tebe vyksta. Kompromiso dar ieškoma, dar analizuojami pakeitimai. Ir galėtume apžvelgti šiek tiek tuos aspektus, kurie yra svarbiausi ir kurie yra susiję su laisvu judėjimu, skaitant laisvą paslaugų judėjimą. Kai dėl perkelimo turinio galimybės tai daryti ir sprendimų pagerinti šią galimybę, e, mes manome, kad turėtų būti numatytos paneuropinės licencijos, kurios padėtų geriau veikti vieningai skaitmeniniai rinkai, turinys būtų geriau apsaugotas, e, prekės ir paslaugos būtų labiau pritaikytos. Visa tai yra visų suinteresuotų pusių labui. E, tai būtų naudinga įvairiems sektoriams. Matėme visą eilę kompromisų, kurie buvo apžvelgti plačiau kalbant. Komisija turi tokią savo poziciją, kiek mes suprantame diskusiją šio pranešimo klausimu, turi tikslą kalbėti apie įgyvendinimą, e, nes direktyva galioja nuo 2001 metų ir tai yra parlamentų ir tarybos direktyva, o dabar komisijos prašoma įsitraukti į procesą ir e, dalyvauti diskusijoje tarp E, atsakingo komiteto. Na, komisija dar nėra pareiškusi savo galutinės nuomonės dėl to, kaip turėtų atrodyti visas teisėkuros paketas, kuris turi pasirodyti šių metų pabaigoje. Dar sprendimai galutiniai nėra priimti. Tai štai, mm, kol kas kalbėsime pakankamai aptakiai, kadangi didesnių komentarų teikti dar negalime. E, e, buvo kalbama apie kai kuriuos aspektus dėl to, kaip turėtų būti gyvendinama minėta 2001 metų direktyva. Teisinės ir ekonominės studijos buvo atliekamos ir mes stengiamės išsiaiškinti, kokios problemos iškilo, kas trūkdė gyvendinti šią direktyvą, pavyzdžiui, gyvendinti tarp valstybių lygmenį ir panašiai. E, kol kas dėkoju ir dar kartą atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Thank you. Pirmininkė, ačiū. Ar norėtumėt pakomentuoti? Prašom. Labai trumpai norėčiau padėkoti Europos komisijos atstoviai. Na, aišku, tvarkaraštis yra pakankamai aptakus reikalas mūsų komitete. Šį kartą pradėjome nagrinėti iš klausimą anksčiau. Na, svarbiausia yra, kad būtų ieškoma kompromisu, kad būtų jie aptariami tie kompromisai randasi, na ir manau, kad ar būtų 3, 5 ar 6, e, manau, kad mums reikia turėti laiko ir mes galėsime per artimiausias dienas apsitarti dėl to, kas visiems yra priimtina. Noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir iš tikrųjų kiekvieno pagalba buvo labai e, vertinga teisinių reikalų komitetui mes taip pat suteiksime papildomą paramą. Tie per 200 pateiktų pakeitimų irgi yra labai naudingas dalykas. Ačiū komisijai, ačiū ponia pirmininkė Jums. Dėkuoju, dabar grįžtame į devintą klausimą. Tai yra nuomonė dėl es veiksmų plano siekiant iš naujo stati dėl intelektinės nusavybės teisų gynimo mūsų pranešėja e, Catherine Steiler ir dėl šio klausimo rengiamas e, e, jūrių komitete savo iniciatyvą pranešimą šio klausimu. E, Svoboda yra pranešėjas, jūrių komiteto pirmininkas. Nemažai pateikta pakeitimų, šeši kompromisai jau parengti. Prašom, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Labai gera proga dar kartą pasisakyti ir pristatyti pakeitimus e, mano nuomonė dėl e, intelektinės nusivės teisių įtvirtinimo ir gynimo. E, po praeito pasisakymo komitete aš lankiausi vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje. Prieš Strasbūrą tą savaitę ten buvau. Buvo labai malonu ir naudinga apsilankyti toje rinko, vidaus rinkos denimo tarnyboje ir pasižiūrėti, kas yra daroma. Šiais metais, man atrodo, ypatingai daug darbų vyksta ir mastas, e, svarba ginant intelektinės nusavės teisės visai ekonomikai yra labai svarbu. Aš kalbu apie darbo vietas, apie e, pinigus ir e, būtent svarba tiems dalykams. Ir praeitą kartą sakiau, būtų gerai, jeigu kasmet šios tarnybos atstovai pas mus atvyktų ir pristatytų savo darbą. Nežinau, kad e, Teisės reikalų komiteto atstovai e, taip pat domisi šią veiklą ir labai gerai būtų pademonstruoti, kad mes tikrai domimės šios tarnybos darbu ir vertiname. Šeši kompromisiniai pakeitimai. E, praeitą savaitę Strasbūrė buvome sutikę, gerai padirbėjome. Žinau, kad kai kuriuos pakeitimus dar reikėtų patobulinti. Ta galime padaryti iki jos savaitės. E, kaip ir dėl autorių teisių, turime laiko. 39 iš vis buvo pateikti pakeitimai, šeši kompromisai. Ir kolegos e, siekia prisidėti prie diskusijos savo 39 pakeitimais, bet kaip žinia, tekstas, kurį galime parengti savo, kaip savo nuomonė, yra labai ribotos apimties. Svarbiausiai mes turime kalbėti apie intelektinės nusivės teisų gynimo svarbą. Kolegos e, Ta irgi mano įdomu, ką komisija e, gali pasakyti apie mūsų kompromisus ir galbūt yra kokių kitų dalykų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti mūsų komitetui. Aš suprantu, kad laikas mane spaudžia, e, turiu vykti į kitą susitikimą su Lichtensteino, Islandijos, e, Norvegijos kolegomis. E, kalbėsime apie elektroninę erdvę ir aš atstovauju mūsų komitetui toje delegacijoje, kuri vyks sustikti su minėtomis šalimis. Pone Tun. Aš kalbu Sabinas Ferhajan e, vardu, ji negalėjo šiandien atsitikti atvykti į posėdį, man atsintė elektroninį laišką ir perdavė savo mintis. Ji dėkoja e, Catherine labai nuoširdžiai už jos darbą, rengiant nuomonę, už puikų bendradarbiavimą. EPP, e, kas yra svarbiausia, akcentuoti, kad intelektinės nusavybės teisų gynimas yra esminės svarbos ne tik e, skaitmeninė bendrai rinka, bet taip pat yra labai svarbus dalykas stimuliuojant, skatinant inovacijas, konkurencingumą, kultūrinę įvairovę. E, taip pat e, pažeidimai e, šioje srityje ir jų pasiekmes turėtų būti akcentuojami, apie tai turėtų būti pranešama vartotojams, ypač jaunesniems vartotojams, kurie dažnai nesupranta, kokios gali būti pažeidimų pasiekmes. Be to, mūsų frakcija pateikė du pakeitimus dėl mažų ir vidutinių įmonių kadangi tokioms įmonėms aiškios E, gynimo, teisų gynimo e, struktūros yra labai svarbios. Taip pat alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmas e, turėtų būti svarstomas kaip galimybė. Praeitą savaitę Strasbūre vyko susitikimas ir įvairios frakcijos daugmaž sutarė dėl, sutarė dėl pagrindinių dalykų. Taigi dėl kai kurių kompromisų jau yra sutarta, bet reikės dar kai kuriuos kompromisus patobulinti, pakoreguoti. Bet Sabina Ferhain sako, jog yra tikra, kad viską pavyks padaryti gerai ir sklandžiai. Dar kartą e, ji dėkoja Kesin Styler už puikų darbą ir už puikų bendradarbiavimą. E, Dėkuoju jai ir kitų frakcijos joms ir e, ji labai pailestavo, kad negalėjo šiandien atvykti į posėdį. Dėkuoju. E, matau, kad daug kas E, pakeičia kolegas, taigi e, Danui Deltonui suteikiu žodį dabar. Aš pats esu šešėlinis penšės šio klausimu. Norėčiau, kaip ir kolegė, pasakyti, kad puikiai dirbame su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Mes, manau, neblogai kartu padirbėjome. Intelektinės nusavybės teisų gynimas yra nepaprastai svarbus, ne tik kūrybiniai pramoniai, nors ypač jai, bet taip pat gamybos ir kitam sektoriui. Mes diskusijose kartais tai pamirštame, kadangi mm, lyg ir suplakėme šią diskusiją su ankstesnė diskusija. Mes turime suvokti taip pat, kad egzistuoja e, pažeidimai intelektinės nusavės teisių elektroninėje erdvėje ir įprastoje erdvėje ir reikia e, pripažinti, kad kur kas dažniau pažeidimai ne elektroninėje erdvėje yra pripažįstami kaip aiškesni ir greičiau, ne jau kad elektroninėje erdvėje. Mes turime pasižiūrėti iš naujo į gynimą e, teisų, pasižiūrėti, kokios yra spragos. E, dėl pačių kompromisų Mano nuomonė, komisijos veiksmų planas, nuomonė ir kompromisai labai e, gerai e, atspindi pinigų siekimo principą, tai yra pozityvus elementas. Mes turime užtikrinti, kad būtent tie žmonės, kurie siekia pelno, yra tie žmonės, į kurie, kuriuos kreipsime didžiausią dėmesį. Ir dėl e, mokesčių atvirkštinių. Mes e, esame šiek tiek skeptiškai nusiteikę dėl to klausimo, bet e, dėl konsultacijų mes pateiksime savo išvadas. Mūsų nuomonė reikėtų palaukti konsultacijų išvadų ir paskui jau galvoti, ką e, su jomis daryti. Bet šiaip mums tikrai iš principo visas tekstas tinka. Dita Šensova. The... Dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjai. Mus labai tenkina su šiuo dokumentu atliktas darbas po pereitą savaitę šešiolinių pranešėjų e, susitikimo atsirado viltis, kad mums tikrai pavyks susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Visi kompromisai yra, ne visi kompromisai yra pozityvus, galbūt visiems ir negalėsime pritarti. 34 e, čia išskirčiau, tai e, e, internetinių puslapių ženklinimo klausimai. Saugumo etiketės galbūt tinka, kai kalbame apie E, fizinius produktus, bet interneto atveju vargu ar tai būtų priimtina. Na, o dėl intelektinės nusavybės e, veiksmų plano nematome problemų, kurios sutrukdytų mums balsuoti kitą savaitę. Pirminkė Guoja frakcijos atstovo nematau, tad Džiulija e, Reida žaliųjų frakcijos vardu. E, taip, iš tikrųjų, artėjame prie sutarimo dėl kompromisinių pasiūlymų. E, atsižvelgta į mūsų frakcijos pasiūlymus, jie atsispindi kompromisuose. Norėčiau taip pat akcentuoti tai, ką paminėjo ponas Daltonas apie tai, e, kokia yra intelektinės nusavybės teisų pažeidimo taikymos rytis ir e, šio dalyko sąsajas su komisijos veiksmų planu. Veiksmų planas daugiau sustelkė ties patentais, e, prekių ženklais, o ne ties nusavybės teisių pažeidimais. E, nuomonėje ši mintis pakankamai gerai atspindėta. Konkrečiai dėl kompromisinių pakeitimų vienintelė problema mums kyla dėl trečiojo kompromiso. Kalbėjome apie tai su šešėliniais pranešėjais e, galutinio e, sutarimo nepasiekėme, čia eina kalba apie vartotojų internetinę įspėjimo sistemą. Ar tai turėtų būti trijų žingsnių nuostata, kur pirmiausia įspėjama apie pažeidimus, o paskui jau e, atsiranda pasiekmes, pavyzdžiui, interneto jungties panaikinimas. E, tad čia, e, ko gero, kad galėtume pritarti tekstui, mums reikės, e, kad tokių nuostatų nebeatsirastų, bet apskritai kompromisiniai pasiūlymai mus tenkina. Na ir taip pat paminėsiu dar vieną dalyką, apie kurį kalbėjome ir per šešėlinių pranešėjų susitikimą, o konkrečiai 30 pakeitimas, kurį teikiau pati su kolegomis, kur kalbama, kad e, reikia e, lengviau suvokiamas informacijos apie tai, kam priklauso intelektinės nusavybės teisės nes kai kalbame apie fizinę knygą ar kitą kūrinį, paprastai ten jau bus atspausdinta, kam priklauso autorių teisės. Tačiau jeigu internete atsiranda kažkokia nuotrauka, tai e, autorių teisės informacija turi būti pateikiama kažkaip atskirai, todėl e, užtikrinant teisų turėtojo e, teisės, galbūt reikėtų pagalvoti, kaip paskatinti meta duomenų įtraukimą į e, tą informaciją. Galbūt galima būtų e, žodinio pakeitimo būdu e, aiškiau išdėstyti mintį apie meta duomenis ir daryti tai verčiau, negu kad kuriant kažkokią centrinę duomenų bazę. Pirmininkė, e, turime taip pat ir EFTD e, e frakciją šešėlinį e, pranešėją šiuo klausimu, bet dėja jo šiandien nėra salėje, vadinasi, noriu paklausti, ar komisija norėtų pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, kol kas nematėme kompromisinių mm, pakeitimų, tad negalėčiau jų komentuoti. Išklausęs e, parlamentarų pasisakymus, e, matau, kad egzistuoja nemenkas sutarimo lygis ir e, ko gero šiame etape nereikėtų man daug ką kalbėti ir apie pačią nuomonę, ir apie pakeitimus. Dėl 34 pakeitimo ir ženklinimo problemos. Kodėl tai turi kelti problemų, e, ypač kai galvojame apie konkurencijos teisę. Noriu informuoti komiteto narius, kad galbūt e, siūlomas sprendimas nėra jau toks aiškus. E, Paprasčiausiai E, aišku, kad e, labai e, dažnai labai naudinga yra informuoti dėl to, kas yra teisių turėtojas, bet kartais, nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti labai naudinga, tai taip pat gali sukelti ir problemų. Na ir dėl šiokio tokio nesusipratimo, dėl to, kas buvo pasakyta apie tai, kad e, veiksmų plane e, netiek daug atkreipiama dėmesio į komercinio masto pažeidimus. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų taip nėra. E, kalbant apie VMI, mes galvojame apie neteisinės e, jų e, teisų gynimo priemonės. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai už tai, kad priminė, kad čia kalba ne vien tik tai apie atlygį, bet taip pat ir e, vidaus e, rinkos funkcionavimą, užtikrinimą, e, taip pat e, svarbu, kuri organizacija turėtų užtikrinti, kad pažeidimai bus tinkamai vardyti. Galbūt vidaus rinkos vertinimo tarnyba čia ir galėtų vaidinti savo vaidmenį. Pranešėja. Dėkoju komisijai, šešėliniams pranešėjams, kolegoms Komisija paminėjo VMI ir, ir prieigą, kai iškyla intelektinės nusavybės problemų, tai tikrai yra labai svarbu. Mm, žvelgiant į priekį, aš e, noriu išreikšti viltį, kad galėsime ir toliau dirbti su šešiais kompromisiniais pasiūlymais. Dėkoju visiems kolegoms E, kuo labiau giliniesi į problemą, tuo e, aiškiau pasidaro, kad e, tie dalykai iš tikrųjų yra labai svarbus ir kaip svarbu yra užtikrinti, kad bus tinkamos įgyvenimo priemonės, kad bus tinkamai keičiamasi pažangiausia praktika. E, dėkoju kolegoms už pastabas ir tikiuosi susitiksime kitą savaitę balsuojant. Dėkui. Pirmininkė, taigi šios dienos posėdį baigiame. Ryt ryte dirbsime nuo 9 valandos iš ryto ir e, kalbėsime iš karto apie ES priekybos ir investicijų sutartį su JAV.